So if I can call the meeting uh, to order. Na, prašau tvarkos, aš pirmininkausiu šiam posėdžiu, nes mūsų pirmininkė dirba trilogė dėl telekomų. Todėl man teks garbė pirmininkauti šiandien. Dabar darbo tvarkė. Norėčiau paminėti septintą klausimą. Praš, buvo paprašyta B punktą atidėti E, noriu paklausti kolegų, ar pritarėte tam? Čia dėl e, bendros rinkos reglamento gerinimo e, frakcijos sutartė, kad šis klausimas būtų atidėtas, ar visi sutinka. Taigi, septintas punktas išbrauktas iš darbo atvarkės, na, o visa kita lieka, ar pritarėte darbo atvarkės projektui, puiku. Toliau pranešimai. Noriu pasveikinti tuos, kurie stebi šį posėdį ir jo transliaciją. Mes esame komitetas atsakingas už skaitminės rinką, todėl mes galime pasidžiuoti, kad mūsų posėdis transliuojamas dėl to, kad e, yra e-posėdžio taikomoji programa, kuri leidžia stebėti šio posėdžio dokumentus. E, taigi, kitas klausimas. Posėdžio įvykusio birželio 4 dieną protokolo tvirtinimas. Prašau patvirtinti šį e, protokolą. Jeigu turite prieštaravimų, prašom išsakyti juos dabar. Nėra prieštaravimų. Taigi protokolas patvirtintas. Toliau informacija apie trilogus ir renginius. Pirmasis klausimas yra ta darbo grupė, kurioje aš dalyvauju jūsų vardu, tai yra autorinės teisės, intelektinės nusavybės teisės. Turiu info, prainformuoti jūs apie tai, kad įvyko posėdis birželio 23 dieną ir buvo svarstamas audiovizualinis sektorius. Daug kalbėjo autoriai, atlikėjai, finansuotojai, buvo kalbama apie tarprasybinės problemas, buvo ir mokslininkų. Šis klausimas yra labai sudėtingas, yra daug labai įvairių nuomonių, aišku, apie tai esame kalbėję. Daug sektorių įvairių ir jų viduje yra įvairių sudėtingų niuansų. Tai, taigi aš sužinojau labai daug apie tai, kaip finansuojamas šis sektorius, pavyzdžiui, filmo sektorius, sužinojau daugiau apie autorius, scenaristus. Taip pat susipažinome su tarpvalstybinėmis problemomis, kurias reikės spręsti ir iš akademinės perspektyvos. Viskas galbūt kartais atrodo visiškai kitaip, taigi yra konfliktuojančių tarsi ir interesų. Todėl mums reikia labai daug e, ką suprasti ir susivokti. Galbūt Džiulija, kuri yra iš Teisės reikalų komiteto gal patvirtins, kad e, autorinių teisų pasiūlymas mums bus pateiktas sausio mėnesį kitais metais. Džiulė atrodo linksi. Taigi viskas pamažu vėl, šiek tiek vėluoja. Aišku, geriau viską apgalvoti, viską iš anksto gerai, o ne pateikti skubotą pasiūlymą. Taigi, paskutinėmis žiniomis sausio mėnesį bus pateiktas pasiūlymas, darbo grupė dirbs toliau, kitas posėdis vis ketvirtadienio rytą, aš negalėsiu į ten nueiti, to paprašysiu e, vieną paketinį narį apsilankyti tame posėdėje. Labai svarbu, kad mūsų komitetas būtų aktyvus toje darbo grupėje. Ir mes ten galime sudinti svarbų vaidmenį. Ar kolegos turėtų kokių komentarių? Džiulija? Galėčiau papildyti, kad ketvirtadienio posėdis bus skirtas panoramos laisviai. Todėl būtų gerai, kad kas nors iš mūsų komiteto ten dalyvauti. Aš turėsiu kaip, ten būti kaip ir e, Teisės reikalų komiteto atstovė žaliųjų vardu. Na, o dėl grafiko, tai nežinau, ar komisijos atstovų čia yra, kurie galėtų mus apie tai painformuoti. Aš šįryt girdėjau e, šiek tiek apie sausį, galbūt būtų galima išgirsti daugiau informacijos iš komisijos. Žinome, kad turime pakaitinį atstovą iš kiekvienos e, frakcijos ir e, generalinis sekretorius turbūt jos painformuos. Dėl panoramos klausimo svarbos. Būtų neblogai, jeigu mūsų kolegos ten dalyvautų ketvirtadienį. Labai gaila, kad aš turiu grįžti iš Škotiją į sustikimą Glasgow. Iš pradžių tas e, posėdis turėjo būti trečiadienį, tačiau buvo pakeistas laikas į ketvirtadienį, aš jau buvau įsipareigojus vykti į Škotiją. Taigi, toliau, kitas klausimas e, yra robotų darbo grupė. Ką Kalas turbūt vėliau mus informuos apie šį klausimą ir toliau ruonių produktai. Kas galėtų painformuoti mus apie šį klausimą? Pana Švabai. Andrės. Labai ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, ponas Buzoja kuris daug dirbo su šiuo dokumentu, negalėjo šiandien ateiti į šį posėdį ir paprašė mane painformuoti jūs apie šį trialogą, kuris e, e, vyko praėjus ketvirtadienį. Jis sakė, kad nori informuoti, kad ketvirtadienį per pirmasis trialogas įvyko ir darybos gali būti baigtos, nes dokumentas gana trumpas, jam pavyko kartu su kolegomis šešėliniais prašėjais baigti darybas per pirmąjį posėdį, įsitikinęs, kad e, išgirsime iš e, tarybos pokoreprio posėdžio gerų žinių jau šią, šį trečiadienį, nes tai yra tik tai PPO teis sprendimo perkelimas į Europos teisę. E, susitarimas suderina ES pagrindinį reglamentą su PPO sprendimu, atsisakant iš, išlygų ir paskutinis tek, galtinis tekstas apims naujus kriterijus, pagal kuriuos e, ruonių produktai, kuriuos sumedžioja inuitai ir kitos bendruomenės galėtų būti parduodamos rinkoje, kadangi šioms bendrijoms reikia e, užtikrinti pajamas ir maistą Ir, kaip pamenate, mes apie tai kalbėjome jau 2008 metais šiame parlamente. Problema yra susijusi ne tiek su kasdieniniu e, šių tautelių gyvenimu, bet su e, šių produktų pateikimu į rinką. Ir pagal tą sprendimą, kurią turėtų patvirtinti ir taryba rytoj, tai turėtų būti e, leista Manau, kad tai geros naujienos. Būtent komitetas prieš porą savaičių už tai balsavo taip pat. Ačiū. Ačiū, Andrės. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Man atrodo, kad tai yra puikus darbas. Rytoj į Koreperą keliauja šis dokumentas ir jeigu jis bus patvirtintas, bus balsuojama mūsų Liepos posėdėje. Taip, taip, tai tikrai spartus procesas. Ir labai svarbu buvo susitarti, nes tvarkaraštis labai įtemptas dėl PPO. Tai jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti dėl ruonių klausimo, tai tuomet reikėtų padaryti trumpą pertraukėlę iki be 15.4, tada mes mm, balsuosime. Manau, kad mes negalime anksčiau pradėti balsavimą, nes ir praeitą kartą, kai mes šiek tiek anksčiau pradėjome balsavimą, buvo problemų. Tai tiesiog trumpa peržalkėlė iki be 15.4. Ačiū kolegos. Can we sort of start? Bear with me, colleagues. We're right in the middle of what might be the final trialogue on the telecom. Ko gero vyksta bene paskutinis trialogas dėl telekomų paketo. Mes sutarėme dėl vartotojų teisų tarptinklinio ryšio srityje, bet netinklo neutralumo srityje. Taigi dabar E, reikia nubalsuoti ir po to aš grįšiu atgal į tą darbo grupę. Ar turime pakankamai narių, kad galėtume balsuoti? Taip. Taigi labai ačiū. Pabandysime balsuoti greitai. Ačiū, Catherine. Mane pavadavusiai balsuojame dėl teršalų emisijų mažinimo iš automobilių. Dėkoju Rozai ir pirmiausia 41 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta, penktas už, prieš, susilaiko priimta, 42 trečias, kas už, prieš, atkrenta, šeštas už, prieš, patvirtintas, pirmas už, prieš, susilaiko priimta, 45 kas už, prieš, priimtas su žodiniu pakeitimu. 46 už, prieš susilaiko, atkrenta. 47 su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko, priimtas. 48 už, prieš susilaiko, atkrenta. 49 už, prieš susilaiko, atmestas. 50 51. Kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 52. Už. 52. Už, prieš, susilaiko. Atmestas 53. Už. Ne. 53. Už, prieš, susilaiko. Atsiprašau. Trečias ir ketvirtas identiški Fallen. Amendment 7. For... Septintasis. Už, prieš, susilaiko, priimta. 55. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 56. Už, prieš, susilaiko. Pabandykime kortelėmis. 13 prieš, 6 už. Taigi atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 58 už, prieš, susilaiko priimta. 59 už, prieš, susilaiko atmesta. 8 už, prieš, susilaiko priimta. 9 už, prieš susilaiko priimta, dešimtas už prieš susilaiko priimta, šešioliktas, šešioliktas vienas už prieš susilaiko kortelėmis rašom. 60 and 61. Okay? The same majority. Ta pati dauguma. 10, 11, jau dabar 12 tada prieš 7 už 12 prieš. 62 už prieš susilaiko. Atkrenta 63 už prieš susilaiko. Atkrenta 64 už prieš susilaiko. Atkrenta 65 už prieš susilaiko. Atkrenta 11 už prieš susilaiko. Priimta 66 už prieš susilaiko. 66

susilaiko priimta. 75 už prieš uh, atkrenta. Taip. 75 atkrito. Tada 20 pakeitimas. Kas už? 20 pakeitimas. 8 puslapio viršus. Už, prieš, susilaiko, atkrenta. 21, 22, 23 ir 26 ir 29 atsijimti. Tai balsuosime. Galbūt tai nėra jūsų sąrašuose, bet kai kurie pakeitimai yra atsimti. Marija Grapinį pakeitimą atsimti. 24 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, Patvirtinta, atrodo, bet pasitikrinkime elektroniškai. Okay. Passed by one vote. Uh, Vienu balsu laimėjo. 25 už, prieš susilaiko priimta, 26 atkrenta, 27 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau nebalsuojam. 27 norite pasitikrinti? Los. Ah. Pralaimėjo. Ne, vienas dar balsas už tai priimta. Trisdešimt antras. 32 atsuškas prieš susilaiko priimta. Atsiprašau, atkrito, taip atkrito, atkrito. 34 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Sorry, that has passed. Yeah. Amendment. Patvirtinta. Toliau 35-36, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, trečias už, prieš susilaiko priimta, 37 už, prieš susilaiko atmesta, 38 už, prieš susilaiko atmesta, 39 nebalsuojame, ketvirtas mm, ir galutinis balsavimas. Vardinis balsavimas, prašom. Plus one passed by 20 with 20 e, už 9 prieš vieną susilaikę sveikiname ir labai dėkojame. Hello, you alright? Good. Is not there, yeah? No, and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 Taigi, kolegos informacija. Laukiame e, pranešės iš biudžeto, kol jie atvyks. Andriu, jūs pavaduosite puikų. Turėjome išgirsti naujos informaciją dėl šio pranešimo, bet kolegė dar negalėjo atvykti į posėdį, tai galbūt palauksime Tai tada e, Andrės suteiksim žodį dėl 2016 metų e, biudžeto. Ačiū, pirmininkė. Aš jau anksčiau esu sakęs, kad reikėtų atidžiai stebėti tų aptarimų klausimų seką, kad tie, kurie pavėluos, galėtų prisijungti prie mūsų Žinoma, mes apie tai pasitarsime su koordinatoriais. Gal Pelš nesuspėjo atvykti, kadangi vėluoja lėktuvas, todėl nepaprašė manęs pakalbėti ir apie jos nuomonės projektą dėl 2016 metų biudžetų. Kalbėsiu angliškai, kadangi jos tekstas yra angliškai parašytas. Miskal Pelš has. Pane Kalpels pasakė, kad e, jau priejo prie antro etapo 2016 metų biudžeto procedūros, taigi jie labai džiaugiasi ir pristato antrąjį projektą šiandien. Mm Ir yra vertinami taip pat ir pakeitimai, mes visiškai suprantame, kokie yra komisijos skaičiai ir mes turime parengti savo nuomonės projektą pasiremdami tais skaičiais. Išeities taškas um, nekelia problemų dėl daugelio eilučių, kas rūpi imko, um, dėl augimo tikrai galime pasidžiaugti kaip komitetas. Pagrindinė e, prioritetai, galvojant apie ankstesnę nuomonę, nepasikeitė, tai bendra rinka, tai yra esminis dalykas, be jokio abejonių tai yra prioritetas, tai išlieka pagrindiniu prioritetu, kai eina kalba apie prie ekonominio augimo skatinimo visoje Europoje. Todėl mano frakcija ir toliau ragina visus um, sutelkti dėmesį būtent į bendros rinkos e, valdymą, nes tai yra augimo varomo jėga. Taip pat reikia nepamiršti ir vartotojų apsaugos, tai turi irgi išlikti pagrindinių prioritetų, kadangi reikia numatyti pakankamą biudžetą tam, kad būtų galima paskatinti vartotojų pasitikėjimą skaidresnė rinka. Komisija paskelbė apie, mano manimų, priimtinus skaičius šio, šio, šio klausimu. Gal Pels galvoja, kad reikia subalansuoto biudžeto tam, kad būtų galima sudaryti palankės sąlygas mūtų sąjungai veikti ir kovoti su sukčiavimu. Pačiame biudžete mes matome numatytą augimą tose srityse ir ji norėtų pasveikinti tokius skaičius, kad jie liktų. Tačiau reikia taip pat iš karto nukreipti dėmesį į esminius klausimus. Visų pirma, tie rodikliai dėl bendros vienos rinkos forumo jau kas užfiksuoti ankstesni skaičiai. Mūsų nuomonės rengėja galvoja, kad šiuo klausimu iš mūsų požio taško turime būti visi vieningi, nes visi pripažįstame, kad reikia nuolat finansuoti metinį bendros rinkos formą, kurį organizuoja Europos parlamentas ir Europos komisija kartu ir pirmininkaujantį tarybai valstybė. Aišku, organizacinės dalis tenka 100 procentų komisijai. Mūsų pranešė noriu pabrėžti, kad bendros rinkos forumas yra labai svarbus, kadangi apjungiami piliečiai, suinteresuotos šalis, įmonės, vartotojų organizacijos ir vyriausybių atstovai ir ES institucijos. Ir tokiu būdu galima suformuoti bendrą ryštą, kaip perkelti teisės aktus ir geriau juos įgyvendinti, kad bendra rinka veiktų. Mūsų pranešėja nori priminti be to dar ir tai, kad tai yra paskutiniai metai parengiamųjų veiksmų, tai taigi reikia galvoti apie naują teisėkurnį pasiūlymą, to, tą turi pradėti komisija tam, kad būtų galima užtikrinti šio, šios labai svarbios priemonės bendrai rinkai testinumą. Ir galiausiai mūsų pranešėja norėtų akcentuoti e, bandomųjų projektų, pilotinių projektų svarbą. Ir čia mūsų komitetas rekomenduoja finansuoti bandomą projektą, kurio pavadinimas yra vartotojų įgalimas per mokymą bendros rinkos rytyje. Šis projektas galėtų leisti pradėti plačią visuomenės informavimo kampaniją, kad piliečiai ir įmonės galėtų suvokti visus iššūkius ir galimybės. Ir e, Kaltas taip pat nori paminėti ir papildomas, papildomas finansavimo priemonės. E, būtų galima, aišku, po to jau nuspręsti dėl finansavimo, pasitarus su, glaudžiai su kolegomis. Kadangi mes turime labai mažai informacijos apie šių projektų e, būklę, varto, e, e, mūsų pranešėja e, siūlo pakviesti komisijos atstovus, kurie galėtų pateikti naujas informaciją komitetui. Na ir galiausiai, pirmininkė, po šešėlinių pranešėjų nuomonės įvertinimo pranešėja norėtų kreiptis Europos komisijos atstovę iš Šaiber dėl bandomųjų projektų, kad būtų platesnė informacija suteikta, nes mūsų nuomonės rengėja galvoja, kad ta informacija būtų vertinga komitetui. Tai tiek mūsų nuomonės rengėja, ponia Senegal Pels man perdavė ir aš m, mm, tikrai didžiuojasi, kad galėsiu dabar jos vardu išklausyti kitų šešėlinių pranešėjų nuomonę. Um, Ačiū, Andris. Dabar žiūriu, kas iš mūsų šešėlinių galėtų pasakyti. Nematau socialdemokratų šešėlinio, bet man atrodo mūsų koordinatorė galėtų pasakyti. Evelin. E, Ačiū. Norėčiau atsiprašyti Marijos Garbinį vardu, kadangi negalėjo atvykti į Briuselį, namuose jinai turi reikalų, dėl kurių negalėjo išvykti į Briuselį, ji paprašė pakalbėti vietoj jos ir pasakyti, kad ji dėkoja už labai gerą, labai atvarą bendradarbiavimą su pranešėja Galpelš, kuri iš tikrųjų labai ap atvirai aptarė visus klausimus ir šitas parengtas pasiūlymas yra labai geras pagrindas ir visa apimantis pasiūlymas, kurio pagrindu galima toliau dirbti. Kai kurias temas kolega Švapio paminėjo, Grapinį norėjo atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbus biudžeto eilutėje e, nauja, ta, naujas pilotinis projektas, tai yra tolesnis skaitmeninės rinkos gilinimas, tai yra 16 metams patvirtintas pilotinis projektas, kuris skirtas e, mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninimui. E, Ir tai yra ypač svarbus projektas e, siekiant skatinti elektroninę prekybą mažosiose ir vidutinėse įmonėse. Grapinė taip pat mano, kad nesako pridurti prie šios nuomonės, ji pati vėliau pasiūlys uh, E, keletą pataisimų, tačiau jie yra neesminiai, jie nepakeis pranešėjos gal tels e, pranešimo teksto. Taigi mes socialdemokratai esame labai patenkinti tuo dokumentu, kuris yra mums pateiktas. Ačiū, Evelyn, dabar ICR. Šešėlinis pranešėjas Dandotum. Just managed to get back in time. Ačiū pirmininkė. Kaip tik spėjau atvykti laiku. Iš mūsų požio taško bendrai tai yra geras pasiūlymas, mes džiaugiamės pranešėjo darbu, bet vis tiek išlieka man tokia dilema. Mūsų frakcija paprastai laikosi tokios nuomonės, kad nereikėtų naujų jokių bandomųjų projektų ir nereikėtų didinti um, išlaidų, jeigu nėra mažinimo kitur, bet aš galvoju, kad tie pasiūlymai, kuriuos pateikė pranešėjai, yra tikrai geri. Ir man atrodo, kad jį bando užtikrinti paramą realiai ekonomikai, MVI, um, darbo vietų kūrimui ir taip toliau. Mes labai remime tai. Um, man atrodo, pritarsiu daugumos kolegų nuomoniai komitete, kad reikėtų daugiau pinigų skirti vidaus rinkos priemonėms. Aš, aš pats galvoju, kad tikrai reikia užtikrinti teisės aktų vykdymo užtikrinimą. Uh, už kontrolę ir reikia nepamiršti ir kitų sričių. Ir biudžeto pasiūlyme šiame mes, aišku, negalėsime daug ko padaryti, nes kiekvienas komitetas siekia savo mm, sritim pasirūpinti, bet tiesiog noriu pasakyti, kad mes remiame šią nuomonę siekiame taip padirbti konstruktyviai ir tikiuosi, kad pasiūlysime gerų minčių. Kitose biudžeto sritis srityse, aišku, mes galime kalbėti apie išlaidų mažinimą. Yra daug tokių sričių ES biudžete, kur mažinimo reikėtų. Aldė šešėlinė dyta. Ačiū, pirmininkė, aš pakartosiu tai, ką pasakiau aną mėnesį, mes labai džiaugiamės šią nuomonę, aš pritariu jai, pateiksiu savo pakeitimus kaip ir ankstesniai nuomoniai. Dabar dėl bandomųjų projektų, man atrodo, mūsų frakcija tikrai parems tai, kas pasiūlyta ir mm, informuosime ir kolegas, kurie dirba biudžeto komitete, kad jie turėtų paremti šios pasiūlymus ir darybose. Ačiū. Thank you, uh, Dita. I do... Ačiū Ditai. Daugiau kitų tų šešėlinių pavardžių neturiu, nežinau, žaliųjų, ar gūjų, ar F DD kas nors būtų. Tiesiog, jei kažkas iš kolegų norėtumėt pasisakyti, prašom, prašom. Ačiū pirmininkė. Ne tik su šešėliniais pranešėjais gal Pels puikiai bendradarbiavo. Rengdama šią nuomonę dėl biudžeto. Mane domina du dalykai. Iš tikrųjų labai svarbu, kad užtektų lėšų AUDR, kad šita programa kuo greičiau pradėtų veikti ir kad komisija e, turėtų pakankamai lėšų ir sutarytų sąlygas pradėti įgyvendinti šitą e, projektą. Be to, bendros rinkos forumas. Manyčiau, tai yra labai gal, gera priemonė ir svarbu, kad, visie, kad mes visi laiku įsitrauktume į ją. Taigi, kad bendra skaitmeninė vidaus rinka pradėtų veikti kuo greičiau. Dėl mokymų ir dėl mokymo. bendrosios rinkos forumas taip pat turėtų daryti tam tikrą spaudimą, nes mm, šita priemonė yra informacinio pobūdžio priemonė, kuria bus e, skleidžiamos idėjas apie bendrąją rinką. kai mes siūlysime pakeitimus, galbūt turėtume paprašyti daugiau lėšų pačiai informacijos sklaidai, kadangi žinios apie šitas priemonės yra nepakankamos ir mes neturime pakankamai lėšų skelbti tą idėją apie programą, kad ES piliečiai gali naudoti tas visas informacinės priemonės e, informacijai skleisti. Taigi norėjome atkreipti dėmesį būtent į tą dalyką. Žvelgiu, ar dar kas nors turėtų kalbėti. Prašau žodžio. If there's uh, So I would like to hand to the Commission to hear your thoughts. Oh, the rapporteur is here. Pranešėja atvyko. Komisija žodis, kol pranešėja atsisės. Jūs labai greitai atvykote. Komisija žodis. Danke, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. Aš atsiprašau ponios Šoibe vardu, kur yra pakeliui. Tiesiog aš norėčiau pradžiuginti jūs, ypač tuos, kurie nori suderinti mažųjų ir vidutinių įmonių savaitės renginius su bendros rinkos forumu. Ir taip ketina skleisti informaciją, užtikrinti tų dviejų renginių sąveiką. Labai svarbu, kad ta sinergija būtų užtikrinta ir biudžeto prasme. Taigi mūsų iniciatyva nebus siūlomi kokie nors teisiniai pagrindai, tačiau bent jau kol kas atrodo, jog mes galime užtikrinti, kad bendros rinkos forumas ir toliau bus finansuojamas, kaip ir buvo numatyta, tačiau bus bandoma integruoti šitą renginį į, į e, renginius, kurie yra numatyti mažoms ir vidutinėms įmonėms skatinti. Taigi mes dabar bandome susijęti šitos du renginius ir galvojant apie bendrojo, bendros rinkos formą, mes galėtume turėti naudos tuos renginius jungę. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, dėkojimu, kad atskubėjote, iš tikrųjų buvo nelengva kelionėms. Late, but... Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėlavau, bet e, mano lėktuvas buvo atidėtas daugiau nei valandai, tai buvo tikrai baisu. Norėčiau padėkoti jums visiems, visiems šešėliams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio darbo ir padėjo mm, parengti šią nuomonę. Mm. Man atrodo, tai buvo puikus bendarbiavimas ir, ir parengėme dokumentą visi kartu. Manau, kad tai sustiprina mūsų bendrą poziciją. Apgailę stauju dėl to, ką pasakė komisija dėl priemonių, dėl bendros rinkos formo, kad tai nebus tęsiama taip, kaip norėtumėm Mes norėtumėm, kad tai būtų integruota į MVI priemonės. Labai svarbu, kad būtų sudėlioti teisingai prioritetai teisingose vietose. Labai svarbu, kad viskas būtų sudėliota teisingai, teisingos būtų ir, ir, ir MVI, ir, ir stambesnės įmonės, kad būtų atitinkamai gautų dėmesio. Ir mm, man atrodo, kad mes tikrai užtikriname mm, tinkamą pusiausvyrą šioje nuomonėje. Labai svarbu, kad po to stebėtumėm, kaip viskas įgyvendinama, kad būtų tikrai įgyvendintos tos priemonės, kurias mes norėtumėm, kad niekas nepasimestų. Atsiprašau dar kartą, kad vėluoju ir dėkuoju Jums visiems. Ar komisija dar norėtų pabaigai pakomentuoti, ką nors? Frau Vorsitzende, das liegt dann sicher daran, dass ich mich vielleicht äh, mis. Ačiū. Pirmininkė, aš galbūt neaiškiai pasakiau. Single market forumas ir toliau veiks, tačiau mes norėtume užtikrinti sąsajas su mažų ir vidutinių įmonių politikas, politika turinio ir finansavimo prasme. Pranešėja teisi, sakydama, kad reikia užtikrinti sąsajas ir biudžeto finansavimo prasme ir taip pat turinio prasme. Mes visiškai neketiname bendros rinkos formų atsisakyti. Ta turėkite omenyje, galbūt aš netai pasakiau ir įvyko nesupratimas. Okay, thank you. Kągi, dėkoju už šį paaiškinimą. Taip, ponė Gefhardt. Aš taip pat norėčiau pridurti vieną mintį. Dėkoju komisijai už patikslinimą, patikinimą. Aš norėčiau priminti, kad šita vidaus rinkos formų idėja buvo iškelta parlamente. Roza konkrečiai pateikė šitą idėją. Už jai turime būti dėkingi, tačiau komisija ko gero turėtų ne tik tai pati viena veikti, bet įtraukti į parengiamusius darbus ir parlamentą o ne kada nors jau įsibėgėjus procesui gauti teisę deleguoti vieną ar du asmenis. Mes norėtume būti sudėtinė šio vidaus rinkos forumo dalis. Aš manyčiau, Roza neprieštarautų. I, I see. Would the commission like? Ar komisija dar norėtų pakomentuoti? Matau, kad jūs tik ką atvykote, mes šiek tiek, um, kadangi dar turime laiko pagal tvarkaraštį, tai atsiprašau, bet kai sumažintas, sumažintas įdumo galimybės, iš tikrųjų neįmanoma patekti į parlamentą, viskas užblokuota. Uh, Mes labai užjaučiame visus, iš tikrųjų suprantame, kad yra transporto problemų, bet kadangi jūs tik atvykote, tai gal norėtumėt. Aš taip suprantu, kad jau e, mm, aptartas yra šis klausimas dėl atitinkamų biudžeto eilučių ir kaip kolega paaiškino, mes dabar analizuojame įvairius variantus, bet žinoma, dabar turime naują situaciją buvęs rinkos ir įmonių generalinis dektoratas dabar performuotas, tai mes ieškome įvairių sinergijų, įvairių galimybių, galbūt galėsime rasti būdų, kaip užtikrinti, kad mm, bendros rinkos forumas turėtų stabilų pagrindą ir galėtų veikti. Aš taip suprantu, kad ir jums tai yra labai svarbus lausimas, kaip ir mums. Mes labai mm, džiaugiamės gerais rezultatais per jo darbo laiką ir um, tiesiog kaip ir ponia Gephardt pabrėžė, Mm, labai svarbu, kad ir parlamentas um, gali dalyvauti bendros rinkos forume, visiškai įsitraukti jo veiklą. Ir praeitą kartą apie tai kalbėjome, aišku, visą galima tobulinti visada, bet mes jau nekartą kalbėjome su kai kuriais parlamentarais ir tai su įvairiomis frakcijomis. Ir tikrai um, labai sveikinčiau uh, tą mintį tęsti tą darbą, kad, kad būtų daugiau tokių mm, tikslinių uh, seminarų organizuota. Ir Olandijos pirmininkavimo metu visas tas darbas yra, ir, ir su visom darbo grupėm ir, ir parlamentarai daug susidomėjimo parodė tą numatytą temą. Tai tiek. Taip pat turbūt supratote, kad mes remiame bendros rinkos forumą, todėl įdomu girdėti, kaip jūs kalbate apie galimybės ir apie tai, kad išklausysime naują informaciją. Ačiū už šią informaciją. Ar kas nors dar norėtų kalbėti? Ne? Taigi čia yra pradinė diskusija, terminas pakeitimams yra e, Liepos 14, vidurdienis, po to pakeitimus svartysime rugsėjo 3, balsuojame IMKO bus 3 e, rugsėjo, taigi laikysime šio grafiko ir manau, kad baigiame šį klausimą svarstyti. Na ir Baigėme šį posėdį. Ar yra kitų klausimų? Taigi noriu priminti, kad kitas posėdis yra Liepos 15 diena, 9 val. Taigi posėdis baigtas. Iki pasimatymo.